kad e, poveikis gamtai toli gražu yra viena, ne vienalytis. Ačiū kolegai Kazak. Toliau žaliųjų frakcijos vardu kolega Taylor. Dvi minutės. Uh, you,